kokie bus socialiniai, politiniai padariniai, jeigu um, nepavyks patvirtinti šio paketo. Taigi aš noriu patvirtinti, um, dar kartą pakartoti, kokia yra mano pozicija. Ačiū. Dėkoju. Baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsuosime rytoj 12 val. Kitas darbo atvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl vieningos rinkos forumo. herrn kommissar dalli das wort erteilen. ir šiuo klausimu pirmiausia žodį suteiksiu ponui dalli. herr kommissar! komisare prašau. Okay. Mr. President, honorable members. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ekonominė ir finansinė krizė, su kuria susidurėme kartais gali mus priversti pamiršti, kokį poveikį tai daro žmonėms. Dėl to teisinga būtų žengti šiek tiek atgal ir apmastyti visų reformų pagrindinį tikslą - socialinė ir ekonominė mūsų piliečių gerovė. Turime prisimti šią atsakomybę už savo piliečius, kurie yra ir vartotojai, ir darbininkai, ir mokesčių mokėtojai, ir taupytojai. Turime prisimti atsakomybę už įmonės, ar jos būtų mažos, vidutinės ar didelės, ir tai taip pat už savo šalis ir regionės bei valdžios, ir vietos valdžios institucijas. Visi šie veikiai pirmiausia ir pajaučia tų dabartinių šokų padarinius Mes turime jiems parodyti, kad vieninga rinka gali duoti konkrečios naudos. Dėl to mes ir susirengėme vieningos rinkos forumą Krokuvoje spalio pradžioje kartu su jumis parlamentu ir Lenkija, pirmininkaujančia Lenkijai. Forume dalyvavo apie tūkstantį žmonių, ne 10 tūkstančių dalyvavo vieningos rinkos mūgėje, kuri buvo surinkta tuo pačiu metu. Taigi aš norėčiau padėkoti Rozai Tun, Malcolm Haber, Silvio Buskoj, kurių dalyvavimas buvo labai leido užtikrinti sėkmingą renginį. Forume dalyvavo įvairūs vieningos rinkos veikėjai, tai buvo sėkmingas e, renginys ir čia galime padaryti dvi išvadas. Mes galime politinės diskusijas paremti konkrečiais pavyzdžiais, kurie reikalauja imtis veiksmų ir pagerinti žmonių gyvenimą krizės metu ir daryti tokius sprendimus, kurie atitiktų jų poreikius. Turime tiesiogiai kalbėti apie tas reformas, kurių imamės. Turime nuolatos siekti skleisti informaciją apie savo iniciatyvas nuo to momento, kuomet jos yra aptariamos iki pat jų įgyvendinimo. Tos pastabos, kurios buvo sukauptos, atspindėjo klausimino rezultatus buvo išryškinti 25 pagrindiniai elementai, sunkumai, su kuriais susiduria piliečiai kasdieninėme gyvenime. Buvo akcentuojama, kad piliečiai ir įmonės turi būti geriau informuojami, taip pat vidaus rinkos taisyklės turi būti taikomos efektyviau, kalbant apie visuomenės veikatą, socialinę apsaugą, profesinių kvalifikacijų pripažinimą internetinius pirkimus, viešosius pirkimus ir intelektinės nuosavybės apsaugą. Pažymėjome, kad Krokovos deklaracija, kurie buvo parengta forumo metu, imsimės tų priemonių, kurios yra numatytos toje deklaracijoje ir vieningos rinkos akte. Žengsime trimis kryptimis. Pirmiausia, vieninga rinka turi būti saugesnė vieta e, kasdienėme piliečių gyvenime. Mes norime, kad piliečiai pasitikėtų vieningą rinką, kad žinotų savo teisės, pirkdami produktus kitoje šalyje, internetu arba keliaudami ES dėl asmenių ar profesinių priežasčių. Dėl to ketiname supaprastinti abipusį pripaž... abipusio, abipusio pripažinimo procedūrą tam, kad skatintumėme piliečių judumą vieningoje rinkoje ir pasirūpintumėme, kad tikslai nebūtų paskandinti administracinių kliūčių. Taip pat dėl e, komandiruojamų darbuotojų turime užtikrinti, ir, užtikrinti irgi pagrindinės teisės, ekonominės teisės. Vartotojai turi labiau naudotis vieninga rinka. Komisija vakar patvirtino priemonių paketą, kurių tikslas pasirūpinti, kad Europos vartotojai, kurie perka paslaugas arba priekes internetu savo valstybėje ar kitos, kitoje valstybėje narėje, galėtų naudotis alternatyvių ginčio sprendimo mechanizmu nebūtinai kreipiantis į teismą. Be kita ko, kalbant apie elektroninę priekybą, turime išsklaidyti mitus susikaupusius apie šią naują vartojimo formą, nes vis dar nepakankamai yra naudojamasi šią priemonę. Antras dalykas. Vidaus rinkos ekonomika turi būti dinamiškesnė. Turime pasirūpinti, kad paslaugų direktyva būtų visiškai, visapusiškai gyvendinta. Ir turime kreiptis į verslo, verslininkus ir pagerinti jų darbo sąlygas tam, kad sustiprėtų konkurencija konkurencingoje rinkoje ir kad būtų sumažinta administracinė našta. Yra nemažai priemonių, kuriomis to sieksime. Pirmiausia, vieningo patento sukūrimas, tai yra labai svarbus žingsnis skatinant inovacijas ir kūrybingumą yra ir kitų priemonių tam, kad būtų labiau laikomasi intelektinės nusavybės teisų. Taip pat smulkios vidutinės įmonės gaus didesnę prieigą prie rizikos kapitalo. Taip pat apskaitos taisyklės turi būti supaprastintos, turi supaprast, būti supaprastintos viešų pirkimų taisyklės. Trečias dalykas - viešų veiksmų supaprastinimas. Mes priimsime direktyvas dėl viešųjų pirkimų tam, kad privatus ir viešieji veikėjai galėtų užtikrinti, dirbti paprastesnėmis sąlygomis ir būtų skatinamas produktų novatoriškumas. Taip pat užpildysime tą teisinį vakumą dėl paslaugų pirkimo ES tam, kad pagerėtų santykiai tarp rangovų ir privačių rangovų, kai yra per visą konkurso e, procedūrą. Taip pat atnaujinsime santykius su trečiosiomis, su treč, trečiosiomis šalimis tam, kad užtikrintumėme abipusiškumo principą viešų pirkimų srityje. Visas tas priemonės įtraukime į vieningos rinkos aktą. Turime pasirūpinti, kad jos būtų įgyvendintos. 2012 metai bus labai reikšmingi įgyvendinant šias reformas. Tai bus esminis momentas šiame projekte suaktyvinti vieningą rinką praėjus 20 metų po jo sukūrimo. Tas šventė turi tapti labai įdomiu renginiu. Jame turi dalyvauti visi vieningos rinkos veikėjai Daugiau dėmesio turi būti skiriama augimui, kaip yra teigiama ir Krokvos deklaracijoje. Per tą savaitę bus e, visose valstybėse narėse rengiami renginiai, o pats svarbiausias renginys įvyks Briuselėje. Aš tikiuosi, kad dalyvausite ir jūs, ir tokiu būdu 20-asis vieningos rinkos jubiliejus bus sėkmingas renginys visiems. Ačiū labai. Ačiū Dabar pasisakys kalbėtojai frakcijų vardu ir pirmasis kalbės mano paties partijos atstovas ponas Švab. Ačiū pirmininkė už e, galimybę kreiptis į parlamentą. Komisarė, kolegos, e, spalio pradžioje į Krokuvoje įvyko bendrosios rinkos forumas. Kaip minėjo komisijos narys, susilaukėme labai daug dalyvių. Krokuvas nėra didelis miestas, jis yra tolokai nuo Bruselio, bet mums pavyko surinkti į jį visus, kuriems rūpi bendrosios rinkos klausimai. Dabar pat E, rengiami teisėkuros pasiūlymai jau yra įsibėgėję šiuo klausimu ir paaiškėjo, kad mes daugeliu klausimų sutarėme parlamente. E, skirtingos frakcijos nori sustiprinti vartotojų teisės, taip pat užtikrinti alternatyvę ginčių sprendimo procedūrą, užtikrinti geresnės elektroninės priekybos sąlygas, ypač tarp valstybinės. Uh, elektroninės prekybos sąlygas. Taip pat norime supaprastinti viešųjų pirkimų e, taisyklės. Ir visos frakcijos palaiko tokią kryptį. Kaip prisimenate, profesorius Monti e, visą tai išdėstė vienoje, viename dokumente, kurį nusintė komisija. Mums reikia bendrosios rinkos, o ne, ne bendros vyriausybės. Ir būtent tokį siekį e, bešališkai palaiko šis parlamentas. Todėl norėčiau dar kartą priminti bendrosios rinkos forumo įvykusio Krokuvoje išvadas. Ten kalbėjęs ministras mm, pareiškė, kad valstybės naras yra pasirengę e, pritarti didesnė, dar papildomiams reglamentams, jeigu taip e, pasitarnaus bendrai rinkai. Ir mes tam pritarėme E, mes akcentuojame, kad komisija turi pristatyti pasiūlymą pri, priimtinu pavydalu. Taip pat reikia paspartinti pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir e, kiek įmanoma mažinti biurokratiją mažoms ir vidutinėms įmonėms. Gebhardt. Ačiū, toliau pane Gebhardt. Ačiū. Komisarė. Šis Krokuvoje įvykęs formas buvo labai sėkmingas renginys. Ir tai reikia dar kartą pakartoti, nes reikia džiaugtis gerais dalykais. Noriu padėkoti kolegai Lui Gregui, nes tai buvo jo iškeltas siūlymas surenkti tokį formą ir pabandyti išnagrėti 20 mūsų piliečiams labiausiai rūpimų klausimų. Noriu jam padėkoti už tai, ką, ką mums pavyko nuveikti. O dabar mes dar padarėme, gilinamės į tai, kas rūpi žmonėms, kad jie suvoktų, jog bendroji rinka nėra kažkas abstraktaus ir tolimo. Yra daugybės skirtingų, įvairių dalykų. Diplomų pripažinimas, galimybė atsidaryti bank, sąskaitą bankę kitoje valstybėje, tai kartais sudėtinga vykdant pirkimus internetu mažo e, smulkaus verslo stiprinimas visose šiuose srityse mes nagrinėjame problemas ir ateityje, komisarė, tik manau, kad reikia daugiau dėmesio skir skirti sprendimams, kuriuos galėtume pasiūlyti šiais klausimais. Ir mes tikrai lauksime to, kas pažadėta komisijoje tų sprendimų kitais metais. Ir mano frakcija, socialdemokratai, labai pozityviai vertins visus jūsų pasiūlymus šiuo klausimu. Minuten, Ačiū, panas Busoj. Dear colleagues, dear commissioner. Ačiū, mėly kolegos, komisarė daly, kaip nekarta pabrėžėme, bendros rinkos atgaivinimas yra ne vien tik tai institucijų, Europos institucijų klausimas. Čia reikia galvoti apie platesnį dialogą su visomis interesuotomis šalimis, vartotojais, įmonėmis, nacionalinėmis institucijomis, teisėjais ir taip toliau, socialiniais partneriais ir taip toliau. Ir tai būtent ir buvo bendros rinkos forumo Krokuvė tikslas, kuris pasitvirtino. Ir turiu pasakyti, kad dalyvavimas tame forume buvo, labai buvo praturtinanti patirtis, buvo galimybė dalyvauti konstruktyviose diskusijose ir mes turėjome galimybę išgirsti iš vartotojų, kas yra jų prioritetai, kai nekalba apie bendros rinkos tolesnę raidą. Taigi vienas iš svarbių dalykų, ką, ką iš šio forumo gavome ir kas man labai svarbu, yra, kad dauguma vartotojų ir mes taip pat galvojame, kad bendros rinkos teisės aktai yra labai techninio pobūdžio, Kartais tai yra tikrai tiesa, tačiau labai džiaugiausi pamatęs, kad forumas pritraukė piliečių, kurie atėjo papasakoti apie savo patirtį bendrosios rinkos veikimo srityje. Ir tai aiškiai rodo, jog bendra rinka visų pirma yra piliečiai. Tai yra eiliniai žmonės, kurie dėja susiduria su sunkumais, kuomet nori naudoti savo teisėmis. Ir aš noriu padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai už tai, kad ji tikrai dirbo dėl bendros rinkos ir kad konkurencingumo taryboje pristatė Krokuvos deklaraciją. Ir dabar mes žinome tuos bendros rinkos trūkumus, mes tai yra parlamentas, taryba ir komisija ir mes turime atsižvelgti į tuos prioritetus, kurie yra išdėsti Krokuvos deklaracijai. Labai svarbu turėti politinės valios, rasti efektyvių sprendimų ir juos įgyvendinti. Turime suprasti, jog teisės aktai gali būti efektyvus, tačiau ne visuomet yra įgyvenami laiku ir tinkamai nacionaliniu lygmeniu. Labai svarbu galvoti dabar apie ateitį, apie tolesnį kelią, kuris leistų palaipsniui pašalinti dar likusias kliūtis ir priartinti mūsų piliečius prie bendrosios rinkos. Todėl labai remiu mintį, jog reikia um, įtvirtinti bendrosios rinkos formo e, eilutę, kad būtų galima užtikrinti nuolatinio dialogo platformą su visomis suinteresuotomis šalimis. Ir aš manau, kad mes turime pažymėti bendrosios rinkos 20-metį, um, organizuodami forumus ir kitose valstybėse narėse, kaip buvo pasiūlyta. Ir galiausiai noriu padėkoti visiems tiems kurie tiek daug prisidėjo prie bendrosios rinkos forumo organizavimo, ypač e, komisarui ir komisarams daly ir varnie, e, parlamentui, pirmininkaujančiai Lenkijai ir visiems piliečiams, įmonėms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms e, suinteresuotams grupėms, kurios prisidėjo prie bendrosios rinkos forumo sėkmės už, užtikrinimo. Ačiū. Ačiū. Mas Harvard dviem minutėm. Much, uh, well, as... Ačiū, ponė pirmininkė. Esu komiteto pirmininkas ir norėčiau pirmiausiai labai padėkoti ir komisarui daly, kuris dalyvavo labai energingai forume, e, apibendrinimus, apibendrinančią kalbą pasakė ir taip pat e, žinau, kad jisai Maltoje rengia tam tikras kampanijas su visomis valstybėmis narėmis, narėmis bando aptarti bendros rinkos klausimus. Aš manau, kad tos pamokos, kurias, iš kurių reikiu, reiktų pasimokyti, kalbant apie bendrosios rinkos sėkmę, visi pritarė, kad tai buvo sėkmingas projektas. Tačiau šios rinkos užbaigimas turi vykti per partnerystę ir komandinį darbą. To padaryti negalime tiesiog per techninius reglamentus Briuselė, kaip sakė Kristian Busoj. To negalime padaryti, to negali padaryti tik vienas komisaras. To negali padaryti valstybės narės dirbdamos pavieniui, kadangi norint, kad bendroji rinka veiktų, valstybės narės turi dirbti kartu, keistis informaciją ir geriau rūpintis vartotojais, taip pat spręsti ginčius internetu, tarkim, apie ką jūs siūlėte, ką, apie ką jūs kalbėjote komisarė ir pats. Ir man atrodo, tapo aišku, dėl to, kaip mes dirbome kartu, skatindami tą forumą, būtent apgalėstavo, kad pirmininkančios valstybės nėra, nes Lenkija suvaidino reikšmingą vaidmenį ir tai rašė į savo prioritetų sąrašą. Kaip sakė daugelis kolegų, puiku, kad jie pateikė, atsis, pateikė rezultatus apie šį viršūnių susitikimą. Ir bendrosios rinkos akto užbaigimas buvo labai sėkmingas pasiekimas. Uh, Ir aišku, vieningo, bendrosios rinkos forumas prie to labai prisidėjo. Taigi, mano gal apibendrančios išvados, ponė pirminkė, būtų štai kokios. Didžiausias neišspręstas klausimas. Aš dalyvavau ir įvairiose diskusijose su entuziastingai nusiteikusiais žmonėmis apie bendrąją rinką, būtent kiek mažai mes kalbame apie naudą ir galimybes, ponė pirmininkė, visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju už puikų darbą ir dar pasakysiu, kad tas darbas internetu leidžia mano komitetui gauti informaciją ir teikti informaciją piliečiams apie bendrąją rinką. Ačiū ponui Habo. Ponas Trientafilydės. Ačiū pirmininkė. Tai kaip bus užbaigta bendroji rinka, bus labai svarbu ES. ES yra veiksminga vidaus rinka. Reikia sutaik, suderinti socialinę ir ekonominę, socialinį ir ekonominį elementą šioje rinkoje tam, kad būtų individualios ir kolektyvinės teisės, kad būtų užtikrintas tvarus vystimasis. Bendrosios rinkos aktas turi atspindėti ne tik šioje salėje esančių žmonių siekius, bet ir visų piliečių siekius. Norime, kad būtų numatytos ir socialinės garantijos, kad piliečiai būtų ap apsaugoti, apginti, kad būtų apgintos jų darbo vietos ir kad jų darbo sąlygos būtų padorios. Taip pat turi būti užtikrinama ir konkurencija. Mes nenorime, kad toliau būtų menkinama socialinė Europa. Alternatyvų nėra. Mes norime, kad žmonės būtų svarbiau už pelną. Ir tai yra vienintelė alternatyva žmonijai. Ačiū. Dabar kalbėtojai, kurie irgi prašė žodžio, ponia Tun Unhotenstein. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už. Uh, šiltus komisijos nario žodžius tiems, kas organizavo šį forumą. Tas forumas mums davė sparnus, jis davė sparnus visiems, kurie sunkiai dirba kasdieną, kad pašalintų dar išliekančias kliūtis bendrajai rinkai. Mes visi trokštame, kad bendroji rinka būtų naudinga verslininkams ir vartotojams, nes tai yra svarbiausios, didžiausios ES e, grupės. Taip pat noriu padėkoti e, bendrosios rinkos direktoratui, e, vadoviai, to direktorato direktoriai, kurios pavardė retai minime, tačiau jos indėlis buvo labai svarbus užtikrinant forumo sėkmę. E, Aš pritariu čia jau kalbėjusių kolegų mintims ir manau, kad reikia toliau vystyti dialogą su visuomenė. Turime klausytis, žmo, ką žmonės sako. Krokovos deklaracija yra aiški, turime įgyvendinti jos išvadas. Pone pirmininkė, iš iš kur, yra, iš kur jūs klinda kalbas apie tai, kad sprendimas surenkti kitą formą e, priimtas, Brius, priimtas kad jis bus Briuselėje, man atrodo, kad tokio sprendimo dar nėra. Mes turime pasiūlymą dėl kito, e, kitos tokio formo vietos. Ačiū. Ačiū, ponė Tunen Hotenstein. Dabar ponas Kurie de Campos. E, Pirmininkė, komisarė Dali. Pirmasis bendrosios rinkos forumas uh, buvo surinktas Krokuvoje. Tai buvo labai naudingas įvairialypis renginys. Ten dalyvavo e, vietos regionų valdžios atstovai, taip pat e, pilietinės visuomenės atstovai. Spalio 12 komisija parengė pranešimą šią temą taip pat išdėsti 20 prioritetų, kurie buvo susėti su vidaus rinkos aktu kad bendroji rinka gyvuotų, reikia, kad piliečiai ją pasitikėtų, kad vartotojai ją pasitikėtų, tačiau negali būti savaime suprantama. Tai, tai turime puoselėti ir skatinti. Bendroji rinka nėra kažkas labai simplistiška. Mums reikia užtikrinti vartotojų apsaugą, aplinkosaugą, dėkti tvarias priemonės. Bendrosios rinkos formas turėtų tapti ES simboliu. Jis turėtų būti rengiamas kasmet, jame turėtų, jį reikėtų pritraukti įvairiausių sričių atstovų ir dalyvių. Ačiū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 jau 20 metų gyvuoja ir Krokuvos forumas buvo labai svarbus istorijos momentas. Paminėsiu Luis Grek pranešimą. Ružetu, Mario Monti, visi prisidėjo prie šio klausimo svarstymo. Mūsų kolegos iš mūsų komiteto taip pat uh, Manau, kad šis forumas buvo išties sėkmingas. Manau, kad galime, pavyzdžiui, pažiūrėti ir vakar. Rožatun buvo įvardyta geriausia Europos parlamento, geriausia vidaus rinkos klausimais dirbantį Europos parlamento narė. Ačiū, ponė Kažišnik, o dabar pasisakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio, ponė Basesku. Ačiū, pirmininkė kalbant apie bendrą rinką, jos vaidmuo yra lemiamas, jeigu Europa nori išbristi iš ekonominės stagnacijos ir dabartinės krizės. Mums reikia veiksmingos stebėsinos sistemos, kuri užtikrintų bendrosios rinkos taisyklių gyveninimą. Tai yra sėkmės laidas. Valstybės narės taip pat turi didesnės pastangas perkeldamos ES e teisės aktus į nacionalinę teisę. Pagal rezultatų lentelės mano valstybė yra tarptų dešimt valstybių, kuriuose ES teisės aktų perkelimos rytyje e, stebima pažanga. Vidutinis laikotarpis yra 8 mėnesio, per kiek įstatymai perkeliami nacionalinę teisinę bazę. Rumunija yra ketvirta sąraše. Labai svarbu, kad ES skatintų bendarbiavimą tarp Europos nacionalinio, regioninio, vietos ligmens institucijų, kad būtų galima geriau užtikrinti ES teisinių normų įgyvenimą. Ačiū, poniai Bazesku. Pane Tikau. Consolidarea pieței unice are nevoie de mobilitate. Ačiū bendrosios rinkos stiprinimui, reikia užtikrinti darbuotojų judumą, profesinių e, kvalifikacijų pripažinimą, elektroninę priekybą ir um, kontaktinių centrų tinklą. Ir aš ypač remiu um, darbuotojų judumą užtikrinančias priemonės. Reikia supaprastinti profesinių kvalifikacijų pripažinimo procedūras, kadangi tai yra labai svarbu galvojant apie, pavyzdžiui, komandiruotų darbuotojų darbą. Turime taip pat sustiprinti ir vartotojų pasitikėjimą, turime galvoti ir apie smulkų ir vidutinį verslą, kad būtų geresnės galimybės naudotis interneto teikiamomis galimybėmis. Taigi mes laukiame komisijos pasiūlymų dėl skaitmeninės rinkos ir skaitmeninio parašo įgyvendinimo. Taip pat mums reikia Europinių teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos. Ačiū. a fórumok kulcs szerepet játszanak az információ. Forumai yra labai svarbus, kadangi tai yra vieta, kur galima keistis informaciją. Atveriami bendraimo ir idėjų platinimo keliai. Mūsų tikslai bus pasiekti tik tuo met, jeigu Europos parlamentui bus suteikta, suteiktas visapusiškas vaidmuo procese. Reikalingas susitarimas, tačiau svarbu, kad jis būtų ir greitai įgyvendintas. Ekonominė nauda yra didžiulė. Nepamirškime to, tačiau valstybės narės privalo būti ir dirbti taip gerai, kaip, kaip jos kalba. Uh, turi būti numatytos priemonės dėl informacijos srautų, smulkios vidinės įmonės turėtų būti labiau įtraukiamos į procesą. Taip turime sumažinti joms tenkančią naštą. Komisija sakė, kad tą padarys, taigi mes laukime, kuomet bus paskelb, paskelbtas studijos dėl biurokratinės naštos smulkioms netinėms įmonėms e, rezultatai. Ačiū, ponas e, Sikirski. Euro, svarbus iššūkis ES krizės akivaizdoje yra paremti bendrąją rinką. Bendroji rinka yra ES sėkmės pagrindas. Reikia priminti, kad einamų metų balandžio mėnesį komisija pristatė priemonių paketą, kurių tikslas pagerinti rinkos padėtį. Kalba eina apie bendros rinkos aktą, aktą kurį skelbė, paskelbė komisaras Barnie. Kalba eina apie e, įvairias priemonės, e, kurios padėtų darbininkams, vartotojams, įmonėms. Kai buvo sukirta, sukurta bendrojo rinka remiantis keturiomis pagrindinėmis laisvė, laisvėmis, praėjo jau 20 metų ir šios rinkos augimo potencialas nebuvo visapusiškai panaudotas. Taigi be jokios abejonės e, tos priemonės yra būtinos tam, kad esminis Europos ekonomikos variklis, bendroji rinka būtų visapusiškai išnaudota. Ačiū. Ačiū, ponė Sikirski. Ir toli, galiausiai ponas Karas. Ačiū. Norėčiau visų pirma pasveikinti poną Tuną Enhotenstein už tai, kad taip sėkmingai e, surengė šį formą. Jis turi tapti nuolatinę instituciją, e, tai turi tapti bendrosios rinkos varomąją jėgą. Bendrosios rinkos kūrimas dar nebaigtas, daugybė teisės aktų dar neįgyvendinta. E, bendrojo rinkos lypi didžiulis augimo ir užimtumo potencialas Europoje. Todėl turime daryti tai, ką esame pasižadėję įgyvendinti, tai įgyvendinti, o ne renkti naujus reglamentus. Manau, kad turime padaryti viską, kad užtikrintumėm, jog valstybės narės įgyvendina visas taisyklės, visus reglamentus, dėl, kurie jau buvo priimti Forumas turi būti kasmetiniu susibūrimu, kur būtų nustatomi prioritetai ir tikslai. Ačiū ponia Karasai, bet tuo baigėsi spontaniškų pasisakymų procedūra ir dabar sutiks žodį komisijos nariui dalį. Ačiū ponia pirmininkė. Gerbė, ačiū gerbiami nariai. Ką tik įvykusios diskusijos yra labai svarbios mums įgyvendinant savo sieki e, įkvėpti gyvybės, naujo, naujos gyvybės bendroji rinkai ir įveikti krizę. Viskas priklauso nuo bendrosios rinkos, o bendroji rinka priklauso nuo novatoriško verslo ir e, plačių galimybių turinčių vartotojų. Ir kaip sakiau savo įžanginėse pastabose, mes ypač akcentuojame bendrosios rinkos socialinį matmenį, nes negalime atskirti vartotojų, darbuotojų, kurie dalyvauja vidaus rinkoje. Kaip jau sakiau savo įžanginėse pastabose, manau, kad visų mūsų E, veiksmų tikslas užtikrinti e, Europos piliečių pažangą. Ir tos pažangos nepasieksime, neįgyvendinsime tik tai pasitelkę statistinius duomenys, bet pabandę praktiškai užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę. Tai, tai, ką mes galime pasiūlyti žmonėms. Jūsų pasirižimas tikrai svarbus. E, E, bendrai rinkai ir kaip ponas Harburas sakė, tai yra, reikia bendrų pastangų. Mes turime eiti priekin drauge, valstybės narės, parlamentas, komisija, vartotojai, verslas. Visi turi žengti drauge, kad e, bendroji rinka taptų realybę. Galiu Jums pažadėti, kad 15 komisijos narių yra pasiži, pasiryžę padaryti viską, imtis visų veiksmų visose politikos esitise. Mes tikimės tokio pat Europos parlamento e, e, palaikymo MVI darbo tvarkiai. Renksime panašius renginius ir ateityje, vadovaudomis šio forumo dvasia. Krokuvoje vykęs forumas nėra paskutinis, nėra ir pirmas, kuris surinktas. E, Mes manome, kad jo sėkmė mums atskleidžia, kaip svarbu toliau plėtoti šią veiklą nuolatiniu pagrindu ir pabandyti surenkti visą eilę panašių renginių. Dabar šiuo momentu dar negalime nusakyti, kaip dažnai, kokiu reguliarumu tie renginiai vyks ir ponia Tun dar nėra žinomas, nėra žinoma kito forumo vieta ar veikla. Sprendimai kol kas nepriimti, viskas dar tik svarstama. Ir kaip jau sakėme, tai yra, kadangi tai yra kolektyvinių e, pastangų projektas, mes turėtume visi kolektyviai palaikyti dialogą. Todėl manau, kad turime toliau dirbti remtis tuo, kas jau pasiekta, sukurta. Manau, kad tai būtų žingsniai tinkama kryptimi mums siekiant išsikeltų tikslų. Tai yra aktyvios bendrosios rinkos sukūrimo. Ačiū. Ačiū komisarui daly. E, išimties tvarka. Jeigu labai trumpai, ponė Tun. E, Labai ačiū, pirmininkė. Komisaras iš tikrųjų sureagavo į mano pastabas. Mm, savo ankstesnį pasisakymą nebaigiau už, už tai, kad buvo išjungtas mano mikrofonas, aš tik norėjau todėl pridurti dėl kito forumo vietos parinkimo. Manau, kad čia Briuseliai taip yra labai daug renginių ir tas forumas Krokvai, manau, buvo sėkmingas būtent todėl, kad jis buvo surinktas ne Briuselėje ir buvo galimybė mums visiems išvykti iš Briuselio ir susitikti su žmonėmis, su kuriais ne kasdien turime galimybę susitikti. Um, 10 tūkstančių piliečių susidomėjo šio formų. Aišku, tas sudomybas išsiplėtė ir apima jau ir milijonus piliečių. Ačiū. Penkios frakcijos yra pateikusios pasiūlymus. Diskusijas dabar baigėme, balsuosime rytoj e, vidudienį. Ir paskutinis šios dienos darbo atvarkės klausimas yra vienos minutės kalbos pagal e, darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį ir panas Tokėš yra pirmasis kalbėtas. Elnök úr, 91 esztendővel ezelőtt a Wilsoni önrendelkezési elv semmibevételével az érintett. Ačiū pirmininkė.